Protokolas bus pateiktas kito plenarinio posėdžio pradžioje ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet aš pereis, perduosiu šiandien patvirtintas rezoliucijas atitinkamiems komitetams. Dabar skelbiu pertrauką, baigiame šią plenarinę sesiją, linkiu visiems.